Zadzwonię później, dobrze? Dobrze. Eee, po 20 ja będę już. Eee, no, dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie ponownie. Sveiki, kolegos. Noriu dar kartą pasveikinti Jūs susirinkusi mūsų posėdį ir prašyčiau susėsti. Būčiau dėkingas, jeigu tai padarytumėte greitai. Proszę Państwa, dochodzi prawie kwadrans akademicki, w związku z tym czas rozpocząć. Na, manau, kad e, turime jau pradėti popietinę sesiją ir pradėsime nuo deleguotojų aktų dėl leidimų sodinti vinmedžius projekto. Noriu pakviesti generalinio agri direktorato atsakingai asmenį, generalinį direktorių, kuris mums pateiks informacijos apie dabartinę padėtį susijusią su deleguotojų aktų dėl leidimų sudinti vinmedžius projektu. Nepamirškite, kad tai yra susijęs su bendrosios rinkos organizavimo reglamentu 138, kuris buvo tvirtinamas praėjusiais metais. Ir šiuo atveju yra suplanuota visai nauja vinmedžių sodinimo sistema. Tikiu, kad jūs žinote, jog pati schema atsirado paprašius Europos parlamentui, o konkrečiai prašant e, valstybėms narėms, kurios gamina vyną. Ir be to šis projektas sudaro bendrosios žemės ūkio politikos BŽUP reformos sudėtinę dalį. Nepamirškite, kad kitų metų, tai yra 2015 metų Liepos 31 dieną, baigs galioti dabartinė sistema ir nebejotinai Ne, mes turime nepamiršti ir 2008 metų vyno sektoriaus reformos. Savai mes suprantama, kad mūsų komitetą itin domina naujausios žinios apie deleguotojo akto projekto būklę ir norėtume gauti labai konkrečios informacijos apie deleguotojo akto projekto tvirtinimą. Todėl dar kartą noriu pasveikinti Agri generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoja ir visus informuoti, kad paprašius koordinatoriams ši konkretiai diskusija vyks viešai, o ne už uždarų durų, kaip kad buvo planuota anksčiau ir nurodyta mūsų posėdžio darbo tvarkės projekte. Taigi, e, diskusijos galės klausyti visi pageidaujantis. O dabar, ponia Kotei, noriu suteikti Jums žodį ir esu labai patenkintas, kad mes turime dar vieną galimybę išklausyti Jūsų pranešimo, kuriame pateiksite naujausios informacijos. Ačiū, ponė pirmininkė, už Jūsų labai šiltus žodžius ir užkvietimą atvykti jūsų komitetą bei pasikeisti informaciją apie tai, kokia yra deleguotojo akto dėl leidimų sodinti vynmedžius projekto dabartinė būklė. Pone pirmininkė, jūs sakėte, kad pereinama prie kitos sistemos, dėl kurios susitarta praėjusiu metu birželį. Ir mes dabar jau įžengėme į galutinį etapą, kurio metu reikia patvirtinti techninius ir kitus deleguotusius teisės aktus, kad pati sistema pradėtų veikti nuo 16 metų sausio pirmosios dienos. Ir labai trumpai noriu pristatyti Jums naujosios sistemos pagrindinius bruožus. Kaip aš jau sakiau, nuo sodinimo teisių pereinama prie leidimų ir tokia sistema įsigalios nuo 16 metų sausio pirmosios dienos, o senoji sistema baigs galioti e, ankstesnių metų 30 pirmąją dieną. Taigi mes numatome 8 procentų augimą ir valstybės narės galės nustatyti mažesnį hektarų požiūrių plotą tiek regioninių, tiek nacionalinių lygių ir taip pat bus nustatomos ir geografinių saugotinų geografinių ir tradicinių geografinių nuorodų teritorijos. Labai sistema numato labai daug galimybių valstybėms narėms e, priimti pačioms geriausiai tinkamus sprendimus, kad būtų apsaugomas aukščiausios kokybės rūšinis vynas. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti apie naująją sistemą, yra tai, kad ji numato mechanizmą, kuris gali būti panaudotas, jeigu bendra prašymų dėl leidimų suma viršė nustatytus limitus ir valstybės narės gali arba proratą principų vadovautis, arba gali vadovautis kitais prioritetiniais, pavyzdžiui, kriterijais. Taigi, reglamente yra nurodyti įvairūs kriterijai, kuriuos galima pasirinkti. Ir kada prašymų paduodama per daug, valstybės narės gali priimti sprendimą, vadovaudamasi, kaip jau minėjau, arba prorata principų, arba kitų principų, kuris yra įstatymiškai įtvirtinamas. Galimybė panaudoti galiojančias sodinimo teisės egzistuoja, ji numatyta iki 15 metų pabaigos, o po to, jeigu valstybės narės priims sprendimą E, tą laikotarpį senųjų teisių galiojimo prailginti, tai tai gali būti padaryta iki 18 metų. Ir kai bus išduoti leidimai, tai tada leidimai yra teritorinių principų apibriešti. Jie negali būti perdodami, jie galios tris e, metus ir e, gamintojai už tokio leidimo įgyjimą mokėti nereikės. Taigi mes labai viską supaprastiname ir e, pagrindinius šios elementus aš norėjau jums priminti, nes manau, kad jau praėjo nemažai laiko nuo to, da, kai buvo patvirtinta ta nauja sistema. Taigi komisija dabar reikalinga patvirtinti deleguotusius teisės aktus, kuriuos rengia valstybių narių ir aišku parlamento ekspertai. Iki šiol įvyko šeši ekspertų susitikimai, o rugsėjo 8 vyks kitas specialistų susitikimas ir labai tikimės, kad tai bus paskutinis susitikimas ir mes galėsime galutinai sustiguoti visą procedūrą. Tai, ką mes varstėme per posėdžius mums, komisijai, buvo labai naudinga. Mes savo pradinį pasiūlymą pataisėme atsižvelgdami į specialistų išvadas. Ir noriu paminėti penkis pakeitimus. Aš manau, man atrodo, kad mes apie tai kalbėjome prieš vasaros atostogas, kurie ir tie penki pakeitimai turėtų išspręsti valstybių narių ir jūsų komiteto iškeltas e, problemas, tuo labiau, kad tos problemos buvo iškeltos labai naudingų diskusijų metu. Aišku, mes visada galime grįžti prie detalių vėliau. Taigi, pirmiausiai, ką noriu pasakyti. Deleguotose aktuose atsirado tikslinimo kriterijus skirstant leidimus, kalbu apie atvejus, kada praaiškų paduodama daugiau negu kad e, yra leidimų. Ir tada jau nurodyta, kuo vadovautas. Antras dalykas, kas, manau, jūsų komitetui labiau rūpi, yra tai, kad mes sugriežtinome e, tinkamumo gauti leidimą kriterijus. Ir kad nebūtų uh, rizikuojama, jog bus pažįstos saugomos kilmės vietos nuorados PDO. Bet taip pat mes atkreipiame dėmesį ir į saugomas geografinės nuoradas PGI. Taigi abiem atvejais yra sugriežtintos taisyklės tam, kad būtų išvengta neteisingo apsaugos mechanizmo panaudojimo ir tuo pačiu nebūtų padaryta žala vieno ar, vienos ar kitos rušies vyno reputacijai. Kitas dalykas, kad nebūtų pakartotinų sodinimų, kad vienas ir tas pats ūkis nebandytų apeiti taisyklių susijusių su saugomos kilmės vietos nuorodomis ir saugomos geografinėmis nuorodomis, e, yra taisyklės, kurios reglamentuoja sodinimą ir nepamirškite, reglamentuoja persodinimą, replant. Mes pabandėme, atsodinimą tai yra, mes e, pabandėme sureguliuoti tą dalyką, nes atsodinimas visada gali kelti grėsmės vyno kokybei. Ir galiausiai dar vieną dalyką noriu paminėti. Jūs deleguotojų teisė, deleguotose teisės aktuose atrasite ir naujų prioritetų nustatymų kriterijų. Kitaip sakant, yra ir prievolė patikrinti gamintojo ankstesnį elgesį, norint išduoti jam leidimą. O tikrinimo ciklas įsiaiškinti, ar gamintojų galima pasitikėti, kaip jis elgesi praeitėje kad nebūtų piknaudžiavimų sistema. Taigi numatyta visa atskira gana smulki procedūra. Mes galvojame, jog tokių pakeitimų turėtų pakakti. Manome, kad jau pasiekėme finišo tiesėje ir a, tikimės susitarti, bet aišku, galbūt reikės atsižvelgti kai kurios dalykus. Kitas momentas, kurį noriu pažymėti, kad mus spaudžia laikas, nors atrodo, kad 16 metų sausio pirmoji yra dar gana toli, tačiau nereikia pamiršti, kad valstybių narių atitinkamoms įstaigoms reikės paruošti taisyklės nacionaliniu lygiu, o tai užtrunka. Todėl mes atitinkamai ir planuojame. Ir planuojame um, deleguotojų teisės aktų tvirtinimo datas ir įgyvendinimo teisės aktų datas ir tikimės tai padaryti iki šių metų paskutiniais mėnesiais, tam, kad jau pirmąjį 15 metų ketvirtį būtų galima pradėti normaliai ruoštis ir kad įsigaliotų deleguoti į teisės aktai. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū. Ačiū. Dabar, manau, galime keistis nuomonėmis. Pone Agnės prašė pirmoji žodžio. Prašom. Ponas Agnės. Ne, ats, pirmininkas atsiprašo, ponas Andriu. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš apie deleguotusius aktus jau nuo kovo mėnesio esu kalbėjęs ir noriu pasakyti, kad labai abejoju tuo pasiūlytų tekstu. Aš manau, kad tas pasiūlymas nėra pakankamas. Jame daug ko trūksta. Dėl rizikos ribojimo tas dokumentas, kuris patvirtintas. E, turiu galvoje bendrą žemės ūkio politikos reformą, leidimai sodinti turėtų būti ribojami tokiam ūkiam, kurie pagal 60, e, kurie turi tam tikrų apribojimų pagal 63 straipsnio ketvirtąją dalį. nes tai yra susiję su saugomomis geografinėmis nuorodomis. Mano nuomonė, tai nėra primtina, nes kalbant apie geografinių arba saugomų kilmės vietos nuorodos apsaugos reikalavimus. Manau, kad Manau, kad šis pasiūlymas pažeistų E, paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą ir neužtikrintų geografinės ir kilmės vietos nuorodos apsaugos. Ir dėl to manau, kad tai, kas siūloma komisijos pirmame priedė, turėtų būti iš esmės peržiūrėta. Naujas vynogynų sodinimas ir persodinimas turėtų būti atliekamas prašant veiklos subjektų, ūkininkų pateikti visą reikalingą informaciją ir ta veikla turėtų būti kontroliuojama taikant nuorodas, į, e, taikant nuobaudas ir stebint situaciją. Ypač turint galvoje tokius atvejus, kai prašymų gauti sodinimo leidimus yra daugiau negu kad gali būtų patenkinta. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti tinkamą ekonominį atskirų e, teritorinių sektorių vystimasi. Reiktų riboti galimybės perduoti sodinimo teisės nekontroliuojamai ir manau, kad valstybės narės nacionaliniu mastu turi numatyti priemonės tokiai rizikai riboti. Sodinimo ribojimas turėtų taip pat būti taikomas ir persodinimui ir turi būti numatytas pakankamas laikotarpis tarp vinoginų išrovimo ir persodinimo e, periodų. Tokie, manau, reikalavimai turėtų būti patikti komisijai. Ačiū toliau, Mišel Dantė. Ačiū. Na, pirmiausiai noriu padėkoti komisijai už ką tik pateiktą naujausią informaciją, kaip šios temos pranešėjas. Noriu pasakyti štai ką. Iš tiesų dirbti teko nemažai, nes komisija laikėsi politinio susitarimo su taryba dvasios. Bet ne visiškai. Ir jeigu komisija būtų visai pimtimi laikiusi susitarimo, tai mes galėjom susitarti daug anksčiau. O dėrybos užtruko gana ilgai. Beje, turiu pasakyti, kad mane nuolatos personalas informavo Dokumentas, kuris pateikiamas, daugmaž atitinka mūsų anksčiau išreikštus lūkesčius. Ir tą, ką ponas Andrė pasakė, yra svarbus diskutuotini dar klausimai. Ir e, reikėtų ribas kitaip nubrėžti bet bus labai sudėtinga įrodyti, kokių veiksmų gamintojas ėmėsi praeitėje, nebent bus Europos teisingumo teismo sprendimas tuo klausimu kada nors. Reikia labai aiškiai nustatyti, ką reiškia neteisėtas, neteisingas nuorodos panaudojimas. Nenorėčiau čia įkniupti į detalės, bet iš tiesų šio dalyko mes per dėrybas niekada išsamei nenagrinėjame. Todėl norėčiau paprašyti komisijos, kad jį atsisakytų savo ketinimų šiuo atveju. Ir pagalvotų apie atsodinimą. Nepamirškite gamintojai negali laukti, jie turi parengti būsimų vinogynų sodinimo planus. O laiko lieka vis mažiau ačiū. Ponas Dorfmanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pritarti tam, ką sakė ponas Mišel Dantan. Manau, kad mes tikrai pasiekėme pažangos svarstydami deleguotojų teisės aktų projektus, šį deleguotojų teisės aktą konkrečiai, o klausimas, kaip žinia, jautrus. Ir pavyko mums pasiekti, kad būtų įtrauktos specialiusios apsaugos teisės tų gamintojų, kurie vinoginus sodina ir augina stačiuose kalnų šlaituose. Bet aš turiu vieną konkretų klausimą ir prašymą. Būtent, man ne visiškai aišku, ar labai aiškiai apibrėžiamas vynogynų verslas sodinimo teisių požiūrių. Angliškai gal tai yra fam, ūkis, bet ką reiškia ūkis? Gi viskas priklauso nuo ūkio valdomų žemės plotų. Ir gali būti, kad Žemę laiko metus ar dviejus tam, kad gautų sodinimo teisės. Bet per tą laikotarpį žemė gali būti gražinta pradiniam savininkui. Todėl svarbiausias dalykas reikia išsiaiškinti, ką reiškia ūkis. Italijoje, pavyzdžiui, yra tokio stambaus verslo ir vinogynų, kurie įsidėstė skirtingose šalies dalyse, gamina tose ūkiuose vyną, bet teisės požiūrių pats verslas yra apibrėžiamas skirtingai. Kai kalbame apie atsodinimo teisės, Ar jos suteikiamos, ar tai yra vienkartinės, ar tos atsodinimo teisės suteikiamos ūkiui kaip patokiam, ar ūkio savininkui, ar kažkam kitam. Yra daug atvejų ir mes turime galvoti, kad sistema neturi būti pernelyg sudėtinga. Mes turime užtikrinti ekonominį gyvybingumą, mes turime užtikrinti ekonominį tvarumą. Taip, bet neturime pamiršti, kad vyno sektorius, vyno gamybos verslas ir toliau turi būti gyvybingas verslas, kurio galėtų užsiimti mažos ir vidutinės įmonės. Juk egzistuoja tam tikra geografinė specifika. Jeigu suteikiamo sodinimo teisės tik vadovaujantis nuostata, kad bus gaminimas tik tam tikros rušies vynas, tai aš manau pati sistema bus labai sudėtinga. Juk žemę galima valdyti 20, 30, 40 metų. Ir jūs negalite žinoti, kokios pirminės sodinimo teisės buvo suteiktos. Ar vynoginas buvo sodinamas tam, kad būtų gamintas vienos ar kelių rūšių vynas. Ir kokios rūšies vynui gaminti buvo suteiktos sodinimo teisės. Ačiū, toliau ponas Lozom. Ponas. Dėkui, ponė pirmininkė. Žinote, kad sodinimo teisės yra veiksminga ir nebrangi priemonė bet vietos ir nacionaliniai ūkininkai, bet ūkininkai vietos nacionalinių ir valstybių narių mastu pasisako prieš Europos komisijos pasiūlymą, nes tai yra e, pasiūlymas, kuris neužtikrintų saugomų geografinių ir kilmės nuorodų apsaugos ir kenktų uh, konkurencijai. Tai yra, kad tokie saugomų geografinių ir kilmės nuorodų produktai turėtų konkuruoti su mm, vinais, kurie neturi e, šių savybių. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Sí, gracias, Dėkui, ponė pirmininkė. Galbūt e, norėčiau priminti, kad praėjusios kadencijos parlamentas labai daug skyrė dėmesio bendrai žemės ūkio reformai. Ir vinininkystės klausimai buvo vieni sudėtingiausių. Vyno augintojai buvo labai aktyvus ir juos labai neramino tai, kad pagal komisijos ir tarybos pasiūlymą iki 15 metų iš jų bus atimtos sodinimo teisės. Parlamentas yra pasiekęs labai nemažai, e, pavyzdžiui, alternatyvi sistema e, buvo pasiūlyta, kuri lyginant su senesnėmis sistemomis buvo daug pranašesnė. Pažanga buvo padaryta ir tobulinant komisijos pasiūlymą, tai būtų ir tinkamumo kriterijų srityje, ir kalbant apie ribojimus perdoti sodinimo teisės regionuose. Manau, kad šios dalykus turėtume sveikinti. Tai galėtų sukelti tam tikrų problemų, kai kalbame apie saugomas kilmės ar vietos, e, kilmės vietos ar geografinės nuorodas. Ta sistema dabar puikiai veikia. Mane labiausiai jaudina vienas dalykas. Manau, kad turi būti aiškios taisyklės Europos vyno pramonėje, aiškios, veiksmingos ir griežtos, nes jei tų taisyklių nebus, tai tada kils problemų tarp valstybių narių, vynininkų ir vinų reputacija. Mes matėme, kad gali būti ne visuomet paprastai rodyti, kad viename ar kitome sektoriuje, pavyzdžiui, kaip vyno sektoriuje, yra krizė ir šio sektoriaus gamintojai turėtų gauti tam tikras kompensacijas. Turime laikytis griežtų taisyklių, atitikti bendro žemės ūkio politikos reformos tikslus Ir tikrai manau, kad tą reputacijos vinų žinomumo klausimą turėtume sugebėti išspręsti. Turėtume siekti, kad vienininkystės sektorius, kuris yra, Lietuvos, e, kuris yra Europos žemės ūkio vienas iš avangardinių svarbiausių sektorių, ypač kalbant apie saugomas kilmės vietos ir geografinės nuorodas. Tai visi šie dalykai, kurie atspindi vyno žinomumą, jo, jo sąlygą, jo reputaciją, turi būti rimtai apsvarstyti, nes būtent to iš mūsų laukia vyno pramonė. Dėkui. Dėkoju. Ponas Dės. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui už informaciją. Manau, kad čia svarbiausia yra apsaugoti vyno pramonę kalnų šlaituose nes tokia vienininkystė yra labai imli darbui ir turėtume sukurti, nes neturėtume sukurti tokių sąlygų, kad niekas nebegalėtų auginti vyno kalnų šlaitose. Turėtume uh, netimti galimybės iš ūkininkų tą daryti. Taigi, galbūt komisija galėtų uh, apibriežti geografiškai vienodus regionus ir juos garantuoti jų e, apsaugą ir tada atsodinimas galbūt būtų leidžiamas tik tai tose geografiškai vienodose regionuose, nes priešingų atveju gali būti vinų augintojai, kurie perkel savo vinogynus iš kalnų šlaitų į lygumas, ko neturėtume skatinti. Taigi, manau, kad valstybės narės nacionaliniu mastu turėtų galėti apibriežti, kas yra tie regionai, e, kurie turi vienodas arba panašias geografinės sąlygas. Kitas dalykas - apsaugos klausimas. 68 straipsnis 607 2009 metų reglamento. Čia laikant iš šio straipsnio galėtų kilti tam tikrų problemų atskirose Vokietijos regionuose, kur vynas buvo gaminamas šimtus metų. Kai kurios valstybės narės siūlo tą straipsnį išbraukti, jei jis būtų išbrauktas, tai būtent tos mano minėtos problemos ir galėtų kilti. Aš manau, kad šį straipsnį, šį 68 straipsnį turėtume išlaikyti ir deleguoti į aktai tą turėtų atspindėti. Ir dėl to vieno straipsnio neturėtume atmesti visų deleguotųjų aktų. Ponas De Castro. Dėkui. Pirmininkė jau nemažai dalykų yra pasakyta. Aš nekartosiu. Deleguotasis aktas, kurį šiandien svarstome. Ši reforma, regis, daro mūsų situaciją daug sudėtingesnė. Turėjome situaciją vyno sektoriuje, kuri buvo gera, turėjome sistemą, kuri puikiausiai veikia. Šiandien noriu padėkoti kolegui, kolegai Mišeliu Dantan, kad parlamentui pavyko išlaikyti pusiausvirą ir pavyko pasiekti, kad tas pradinis komisijos pasiūlymas būtų iš esmės pakeistas. Aš manau, kad deleguotasis aktas neturėtų komplikuoti situacijos vyno rinkoje, situacijos vienininkistės sektoriuje Europos Sąjungoje. Turime neužmiršti ir šio sektoriaus potencialo mažėjimo rizikos kai kuriuose valstybėse narėse, jei nebebus galima parduoti sodinimo teisių, jei kai kurie augintojai kurie ne, kuriem nereikia sodinti, nebegalės tų teisių parduoti kitiems. Kas bus tada? Tada e, sunyks mm, vinoginai kai kuriuose ūkiuose. Italijoje galbūt mes ir norėtume šiek tiek e, tą potencialą sumažinti, kad e, ūkininkams nebebūtų kompensuojama už tas sodinimo teisės, kurių jie nenaudoja. Komisija šį deleguotai teisės aktą svarsto tik su e, taryba. Parlamentas čia neturi jokio vaidmens ir tas mus neramina. Dėkoju, ponas Voslin. Dėkui. norėčiau padėkoti ponui De Castro už tai, kad atkreipė dėmesį tai, kad yra daug dalykų, kurių vyno sektoriuje niekas išskyrus komisiją nenori keisti. Komisija sako, kad diskusijos su parlamentu ir su valstybėmis, kuriuose yra vienininkistės sektorius, komisijai buvo labai naudingos. Yra dvylika e, šalių, E, turinčių vynininkystės sektorių, kurios skundžiasi dėl deleguotojo akto. Ir įdomu būtų sužinoti, ar tas naujas jo variantas joms labiau primtinas, ar vis tiek kelia problemą. Labai svarbu, kad regionai galėtų kuo aktyviau dalyvauti sprendimų prieimimo procese ir priimti tokius sprendimus, kurie jiem yra naudingi. Vokietijoje, pavyzdžiui, labai nemažai vynogynų yra ant kalnų šlaitų. Ir tokie ūkininkai turi tas naujas sodinimo teisės. Klausimas, ar tai pakankamai numatyta šiame naujajame deleguotojame akte? Manau, kad parlamentas ir taryba dar turėtų labiau paspausti komisiją, kad būtų dar daugiau keičiamas šis aktas. Javkovič, pani poštė, bardzo prosim. Ačiū, panas Javkovičius, paskutinis kalbėtojas rašė. Dėkui, pirmininkė. Visai mes disku, diskutuojame čia kaip Mes diskutuojame, kaip padidinti Europos žemės ūkio politikos konkurencingumą. Manau, kad e, saugomos geografinės nuorodos ir kilmės vietos nuorodos leistų mūsų ES gamintojams geriau konkuruoti su kitais pasaulio gamintojais. Tai svarbu ir vienininkystės sektoriui. Kaip šio sektoriaus žinovas galiu pasakyti, kad kiti pasaulio, kitos pasaulio šalis mokosi iš mūsų, iš Europos patirties ir čia turėtume užtikrinti, kad e, geografinių ir kilmės vietos nuorodų kontrolė būtų tinkamai užtikrinta. Yra net produktų, kurie yra paveldo dalis ir saugoma UNESCO ir kaip pasaulio paveldo dalis turėtų būti saugomi, reikia saugoti regionus, kur vynogynai auga ant uolų, ant kalnų šlaitų. Taigi aš pritarčiau ponui Dekastro, kad reikia e, kalbėti apie galimybės perduoti sodinimo teisės. Ir numatyti e, sąlygas išlaikyti tą tradicinę gamybą. Reikia saugoti retų rūšių e, vyno gamybą, retų rūšių e, vynoginus ir manau, kad komisija skirs tam dėmesio. Turiu galvoje e, retų rūšių vinogynus, kurie yra toli nuo gyvenviečių, kurie yra geografiškai atskirtose vietovėse. Taigi mes turėtume atsižvelgti ir specifinės tokių e, toli nuo visų centrų nutolusių e, vinogynų atsižvelgti į tokius vynoginus, į jų e, situaciją. Ačiū. Taigi kalbėjo visi užsirašę į sąrašą, dabar kreipsiuosi į poną Kotie, galbūt jis galėtų atsakyti į kai kurios e, klausimus, kurie buvo iškelti, galbūt galėtų sureaguoti į komentarus. Ačiū. Ačiū už klausimus. Iš karto noriu pasakyti, kad e, savęs nelaikau atstovų institucijos, kuri žino viską ir nieko nesiklauso. Kaip tik tai todėl svarbios diskusijos su valstybėm narėm parlamentu, kad galėtumėm atrasti tas pačias geriausias taisyklės nuostatas ir iš tiesų mums negėda pripažinti, kad tokie susitikimai labai naudingi yra ir. Uh, Aišku, reikėtų užtikrinti, kad būtų pasiektas pats geriausias sprendimas kartu su taryba. Na, tai bus naudinga ES, mes nenorime nieko komplikuoti, jeigu to būtų galima išvengti. Atsakant į klausimus, kurie buvo išsakyti, norėčiau pasakyti, kad atkreipiau dėmesį tai, ką minėjo poro kalbėjusių, ponas Dantenas, Dorfmanas, ponas Nuozo, ir ponas Desas, kai kurie kiti nariai. Jie sakė, kad e, kyla pavojus reputacijai. Perskaitysiu, kas pasakyta tekste, dėl kurio susitarė parlamentas ir e, taryba šio klausimo. Yra numatyti kriterijai sodinimo teisų leidimus suteikti. Ir čia yra pasakyta, kad leidimas neturi sukelti pavojaus reputacijai. Nesaugomos kilmės nuorodos. Tai svarbu, tai yra pasakyta. Ir tai yra prezumuojama, jeigu nebus įrodyta, kad, kad yra rizika. Uh, Ir jeigu to nepadarys valdžios institucijos, tai iš tiesų bona, bona fide yra tokia prezumcija, turi būti įrodyta valdžios institucijų, kad taip nėra. Ir tai yra šeities taškas mūsų argumentacijai su jūsų tekstu ir tuomet perinama prie deleguotojo akto, jeigu neklystu, tai antras straipsnis. Ir čia toliau paaiškinti yra, ką tai reiškia. Kaip uh, valdžios institucija turėtų prieiti tokios išvados. Ir, ir komisijos darbas ir yra toks, sudaryti sąlygas valstybių narių valdžios institucijom atlikti šitą na, funkciją. Ir norėčiau paminėti, pirmą priedą ten yra du puslapiai ir ten detaliau yra nu, nurodyta kaip reikia gyvendinti tą, tą tokią nuostatą ir nėra, nėra, nėra baigtinė. Norėčiau pasakyti, kad tas tekstas yra ultraliberalus ar, ar politiškai motivuotas. Tai mes tiesiog siekėme įgyvendyti teisėjų kūrininkų sprendimą. Visus patenkinti labai sunku ir man regės ponas Hoslingas uždavė klausimą, kaip tik tai dėl to, kad nu, praktiškai neįmanoma patenkinti visų. Kartais uh, tie norai prieštarauja vienas kitam. Čia nesileisiu detalės, nes yra šalis gamintojos, kurios turi tam tikrų norų, e, kurie e, prieštarauja kitų valstybių narių e, norams. Ir mūsų darbas, kaip tik tai dėl to įdomus, kad mes bandome suderinti kažkaip tai tos interesus ir rasti sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems Ne, aš pasigilinsiu dar kartą į tai, kas buvo pasakyta šio klausimo. Siūsime jums tekstą iki savaitės pabaigos, tai bus pakoreguotas variantas deleguotojo akto, tai padarysime iki savaitės pabaigos. Dar prieš prasidedant e, ekspertų diskusijom kitą savaitę pabandysime šitos konkrečius klausimus geriau apibriežti. Tai turbūt uh, esminis pastebėjimas išsakytas daugelio kalbėjusių gerbiamų parlamento narių. Toliau buvo kitas klausimas išsakytas, ar einama per toli, ar viskas pernelyg komplikuota, ar sudėtinga, ar galbūt nepakankamai rūpinamės valstybių narių ir atitinkamų sektoriaus interesais. Na, aš suskaičiavau puslapių skaičių teisės, teisės akte. Keturi puslapiai yra na, e, skirti bendrai, e, bendrai rink, bendram rinkos organizavimui, deleguotėm aktam 20 puslapiai. E, kol kažkas kalbėjo, suskaičiau tos puslapius, tai man atrodo, mes tikrai darom, darom ką galim. Kad, kad būtų galima gyventi sprendimą pakeitimo sodinimo teisų į sodinimo leidimą. Uh, Tai iš tiesų tas aktas yra gerai apibrieštas ir nėra žalingas ES vyno sektoriui. Dėl klausimų išsakyti pano Hoslingo, pano Desardasmano, dėl tešlaitų. Na, tai yra įvardyta kaip prioritetinis kriterijus. Varsybės narės turi galimybę padėti tiems pareiškėjams, kurie įsikūrė tose vietovėse, kur naginai yra ant stačių šlaitų, tai numatyta. Toliau panas Desas uždavė labai konkretų klausimą. Da, ar be to valstybės narės neturėtų galimybės dar remintis teritorijų planavimo arba aplinkosaugos reikalavimais sus... neleisti E, kurti naujų e, vynogynų slėniuose, tarkim, kažkas gauna leidimus sodinti naujus vynmedžius. Ir e, valstybės narės turėtų galėti panaudoti tas vadinimo teisės tik tai toje vietoje. Atsakymas jūsų klausimų būtų toks. Taip, jeigu tai yra naujas vynogynas, jeigu slėnyje jau yra vynogynas ir jeigu norima yra sodinti vynmedžius, tai nebus uh, įmanoma to padaryti. Tačiau jeigu vynogino slėnė dar nėra ir regiono gyventojai, miesto gyventojai, tarkim, regiono gyventojai nori sodinti tos vynmedžius, tai, tai turi būti įmanoma. Dėl pono Dekastro klausimo dėl sudinimo teisų pardavimo. Mes aiškinamai raštą dėl to esame paskelbę ir gerbiamas parlamento narys turbūt apie tai yra informuotas, bet jau teisinio požiūrį situacija čia aiški. Ir galiausiai pono Dortmano klausimas dėl valdų. Taip, e, gilinomės taip pat į tą klausimą. Nenorime labai konkrečiai apibriežti valdos e, vieno sektoriui. Tai, tai šiek tiek skiriasi, negu, tarkim, skiriasi nuo valdos apibrėžimo, kalbant apie grūdų auginimą. Ir e, čia leistumėmės į tokius uh, papildomus sudėtingumus, komplikuotumėm e, viską, bet e, iš tiesų e, savoka valdos yra naudojama visoje Europos Sąjungoje, visose žemės ūkiui skirtose teisės aktuose. Tikiuosi atsakiau klausimus. Dėkui. Ne, nematau, kad dar kas prašytų žodžio. Nematau, kad kas norėtų užduoti papildomų klausimų ir sakyti papildomų komentarų. Tai turbūt galime pereiti prie audito rūmų ataskaitos. Joje kalbama apie es investicinės ir skaitinamasios priemonės paramą vyno sektoriaus konkurencingumai. Kalbama e, apie paramos tikslingumą, kur investicijos nebuvo pagristos. Na, mano kokie galbūt esate e, informuotas apie tai ir žinote, kad e, komiteto nariai nori sužinoti, kokia komisijos reakcija į auditorumo ataskaitą. Turėjome svarstyti šitą klausimą Liepos 23-osios posėdė, bet atidėjom tą diskusiją, nes pritruko laiko ir kaip tik tai todėl nusprendėme šį klausimą įrašyti į šios dienos posėdžio darbo atvarkę. Taigi dar kartą suteiksiu žodį komisijos atstovui, generaliniam direktoriui, ponui Kotė. Prašom. Taip, ačiū. Džiaugiuosi, kad komitetas rado e, laiko aptarti auditos rūmo ataskaitą dėl investicinės ir skatinamosios e, paramos. Ataskaita paskelbta Liepos 21-ąją. Džiugu, kad parlamentas domisi ir ataskaita to, ką daro auditorumai, tai padeda mums rasti atsakymus. Uh, į daugelį klausimų. Aišku, tuo tarpu komisija detaliai sureagavo į septynes rekomendacijas pateiktas auditorumo ataskaitoje. Tas rekomendacijos pačios ataskaitos dalis yra. Tačiau prieš leidžiantis į detalės norėčiau pasakyti, kad investicinės programos yra dalis nacionalinių paramos mm, programų Ir e, tai buvo numatyta dar 2008 e, metais. Vienas iš tikslų buvo e, atkurti pusiausvyrą sektorijoje, vyno sektorijoje. Jeigu pamenu, tuo metu buvo perteklius vyno gamybos Europos Sąjungoje. 18,5 hektolitrų. Uh, Ir e, tuomet buvo numatyta e, rasti galimybių e, teikti paramą, kad būtų ska, skatinamas konkurencingumas šito sektoriaus ir rinkos reforma ir paramos programos susiję tampriai buvo ir pernai tai buvo pat, patvirtinta kaip dalis BŽP reformos. Tai e, mums iš tiesų e, tai yra politinė duotybė, jeigu taip galima sakyti. Ir aišku, reformos e, rinkos pusė visą tai gan sėkmingai vyka ir tai yra. Uh, uh, uh, nebėra gražinamųjų išmokų ir, ir taip toliau, ta dalis mus visiškai tenkina ir iš, iš tiesų tai buvo galima padaryti tik tai todėl, kad buvo finansinių paskatų sektoriui gerinti darbą ir geriau pasirengti konkuruoti su trečiosiam šalim. Turint galvoje, kad ir mūsų vartotojų vartojimo įpročiai keičiasi. Tad iš tiesų šiom problemom e, skiriame labai daug reikšmės ir džiugu, kad parlamentas visuomet mus rėmė. E, šioje srityje požiūrio neketiname keisti dėl audito rūmo ataskaitos ir ataskaita iš tiesų labai kritiška buvo, reikėtų pažymėti. Dėl audito rūmų pateiktų septynių rekomendacijų galite perskaityti, kokios tos rekomendacijos ataskaitoje, paminėsiu tik tai tris, nes e, jų e, didelė reikšmė politinė prasme. Taigi, e, kokia pirmoji rūmų išsakyta kritika? Tai yra tai, kad yra dubliavimasis tarp specifinių paramos programų vyno sektoriuje ir regioninių kaimo plėtros programų, nes valstybėse narėse ir tai yra vykdoma e, pagal BŽP, taigi parama per e, pirmą ramstį BŽP ir kartu yra kaimo plėtros parama. Ir, ir tai taikoma vyno sektoriuje yra. Ir e, rūmams nepatinka tas dubliavimasis. Ką mes tai atsakėm? Visų pirma, kad tai yra numatyta teisės aktuose, netgi jeigu yra tas dubliavimasis nieko, nieko nepadarysime, mes dabar negalime pasakyti, kad panaiky, panaikinsime arba pramos programą arba kaimo plėtros programas. Tai yra įtvirtina teisės aktuose. Bet kas svarbiau, kad mes esame įsitikinę, kad e, tos e, dviejų tipų pro programos ir specifinės e, paramos programos vieno sektoriui ir kaimo plėtros programos nelabai dubliuojasi, jos papildo, viena kita yra suderinamos. Uh, Ir ką mes atsakėme į rūmų kritiką, kad mes pakeitėme gyvenimo taisyklės šių sistemų, kad būtų viskas aiškiau, e, kad būtų, būtų galima aiškiau atskirti, e, kuo skiriasi paramos programos ir kaimo plėtros programos, e, gairės numatėme valstybėm narėm ir dabar vyksta tas procesas, valstybės narės teikia naujas pro, programas, ramos programas 14-20 metų, mes jas tikriname ir siekiame dubliavimus išvengti. An, antra, kas kritikuota, kad neįrodytas poreikis uh, investicinės paramos. Ta konstatavo rūmai. Vėlgi mūsų e, e, atsakymas buvo toks, kad teisė kūrininkas numatė tokią investicinę paramą, komisija įgyvendina, o nekritikuoja teisė kūrininko sprendimus. Kitas e, dalykas yra panaudojimas investicinės programos pagal atskiras vininkysės programas. Na, na, Galbūt net ne visur sėkmingai tai vyko, tai tokia kritika, aišku, vyko finansinė krizė, ekonominė krizė, bankai nenoriai uh, teikia bendra, bendra finansavimo dalį uh, tokiam investicinėm programom, buvo vėluojama ir mes kartu su valstybėm narėm čia dirbame. Ar investicinė parama naudinga ar ne, aš pasakyčiau, kad dar negalima galtinai konstatuoti, per anksti dar uh, Tačiau esame įstikinę, kad galėsime įrodyti teigiamą poveikį ilgainių šitų programų. Ir trečia, labai trumpai pirmininkė, rūmai taip pat išskiria ir gan e, griežtai kritikuoja paramą pagal programas e, e, skiriamą skatinamosiam priemonėm. Rūmų supratimu per didelė parama, nepakankamai tikslinga manau, kad mes e, atsakėme e, į tą ir į tą kritiką. Nes skatinimas programos yra svarbios, nes mes e, turime rasti naujas rinkas vynui ir taip pat ir trečiosiam šaliam ir paramos programos padeda tai padaryti. Taip pat numatoma tikslinė parama naujiems paramos gavėjams ES padarėme pakeitimų atitinkamuose teisės aktuose, gairėse, kad e, būtų galima gerinti projektų atrankos kokybę, kad e, prioritetas būtų skiriamas mažoms vidutiniam e, įmonėm auditorumai ir tai minė. Tad apžvelgiau šiek tiek komisijos poziciją, kalbant apie šitą ataskaitą. Na ir esam pasirengę išklausyti jūsų klausimus ir pastabas. O pierwsza zgłosiła się pani poseł Helen Garcia. Pani poseł, bardzo proszę. Dabar pradėsime diskusiją. Ponas Garsija, pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Garsija. Turiu pasakyti, kad dar Liepos mėnesį paprašiau, kad komiteto posėdžio darbo atvarkė šis klausimas būtų įtrauktas. Kodėl? Na, kol buvo renkamas parlamentas, kol visi čia tvarkėsi, audito rūmai e, priemė tą skaitą ir aš labai norėjau, kad šį klausimą galėtume svarstyti Liepą, bet tai buvo neįmanoma ir jis, jo svarstymas atidėtas rugsėjai. Bet klausimas labai svarbus, nes mano šalyje vyno sektorius yra reikšmingas sektorius ir turiu pasakyti, kad audito rūmai, kas mane labai piktina, uh, padarė nemažai klaidų, bent jau mano šalies atveju. Ir audito rūmai be kita pasako, kad parama gamybai dažniausiai skiriama stambiems vynogynams, tačiau tai nėra teisybė. Ir Ispanijos atveju audito rūmų turimi duomenės yra klaidingi. Taip pat audito rūmai savo ataskaitoje e, daro pastebėjimą, kad sąskaitos grindžiamos parama, net nurodydama eksportuojamą kiekį. Eksportuojamas kiekis mūsų atveju 200 milijonų. Eurų vertės, bet tai yra visiškai neteisinga informacija. Ir tikrai uh, ta informacija, 50 procentų informacijos yra klaidinga, kuri pateikiama ataskaitoje. Be to, audito rūmai ataskaitoje kalba ir apie kitus dalykus netiksliai, pavyzdžiui, apie bendrosios rinkos organizavimą ir apskritai paramą. Šie dalykai yra visiškai skirtingi. Priemonės yra finansuojamos skirtingai, vienos finansuojamos, kitos ne ir kaimo plėtros atveju finansuojama tik dalis priemonių, kai kurios kitos priemonės finansuojamas iš konkurencijais palaikyti skirtų lėšų. Taigi priemonės papildo vieną kitą. Ir tokia sistema turi ir būti, veikti toliau. Bet kas mane neramina, kad komisija gali vadovautis aklai tik tai audito rūmų ataskaita. Ir pavyzdžiui, ar nuorodų apsauga bus ir toliau taikytinos priemonės pagal bendrai žemės ūkio politiką ir ar komisija formuodama naująją politiką atsižvelgs į auditorumo ataskaitą, kurioje gausų klaidų. Nemanau, kad tai duos naudos vyno sektoriui. Neseniai aš rengiau pranešimą apie šiuos produktus ir todėl norėčiau įsiaiškinti, kodėl vyno sektoriui yra taikomos tokios pačios priemonės kaip kitų maisto produktų atveju. Ir mane labai neramina šio požiūrio audito rūmo ataskaita. Man atrodo, kad tai yra dokumentas, kurį tiesiog galime palikti dulkėti stalčiuje bet ateityje audito rūmai, siūlydomi atsisakyti tam tikrų priemonių, turėtų labai a, konkrečiai pasidomėti, ar atsisakydami priemonių mes nediskriminuosime šios sektoriaus, palyginti su kitais sektoriais. Tikrai esu nelabai patenkinta tą ataskaitą ir todėl norėjau, kad ji būtų svarstoma kaip galima anksčiau. Dar kitas dalykas norėčiau grįžti prie to, ką sakė komisija. O komisija norėčiau, kad patikintų, jog ateityje planuodama priemonės patikslins duomenis, o, ne, vadu, o nesivadovaus vien tik tai audito rūmų šią klaidingą ataskaitą. Ačiū toliau, ponas Doramanas. Ačiū, pana pirmininkė. Komisija kažkiek išsklaidė mano būkštavimus, mano baimės, nes regės komisija neketina vadovautis audito rūmų siūlymais, nes, siūlymai, nes toks žingsnis būtų tikrai absurdiškas. Manau, kad mes e, turime pripažinti, jog dabartinis nesistema veikia pakankamai gerai, valstybėms narėms paramai yra skiriama tam tikra suma. O kalbant apie paramą pardavimams, tai nepamirškite, kad čia priemonių visuma yra didžiulė, nes yra aišku komisijos priemonės, yra nacionalinės priemonės, kurios leidžia teikti pagalbą uh, rinkodaros, pavyzdžiui, srityje. Labai dažnai, beje, europiniai gaminiai yra brangesni už kitus gaminius. Šiandieną mes taip pat kalbėsime ir apie a, laisvos prekybos bei investicijų susitarimą su jungtinėmis valstybėmis, TTIP. Aš manau, kad šis susitarimas duoto klausimo kontekste irgi yra aktualus Ir kita dar pastaba. Iš tiesų audito rūmai nusipelno kritikos. Man regis Bruselėje ir apskritai Europos Sąjungoje teisėkura užsijima ne tik tai taryba. Be to yra konkrečios įgyvendinimą kontroliuojančios europinės institucijos. Ir audito rūmai neturi įsivaizduoti esą teisėkuros instituciją. Man regis, audito rūmai turėtų apsiriboti jiems patikėtais uždaviniais, o būtent pažiūrėti, ar tinkamai gyventinamos reglamento taisyklės ir ar tinkamai panaudojamos lėšos. O kaip uh, viskas sutvarkyti nacionaliniu lygiu, tai jau tikrai ne auditorumo kompetencijos rytis. Ačiū. Sako pirmininkas, daugiau nematau norinčių pasisakyti. Todėl galbūt dabar suteiksiu žodį generalinio direktoriaus pavaduotojui, kad jis galėtų sureaguoti ir atsakyti iškeltus klausimus. Prašom, komisija. Ačiū, noriu padėkoti abiem ponams už labai teklės pastabas ir paramą mūsų veiksmams. Turiu pasakyti ir patikinti, kad tikrai komisijos sprendimui toliau taikyti priemonės po 18 metų auditorumo ataskaita neturės įtakos. Nepamirškite apskaitai, tos priemonės galioja iki 18 metų. Ir pagal bendrasas rinkos organizavimo taisyklės yra numatoma tęsti tolesnį priemonių taikymą po 18 metų, bet to taryba kartu su parlamentu priėmė tokį sprendimą ir situacija nepasikeis. Manau, tai akivaizdu. Mes jokių būdų nevertiname šios ataskaitos kaip priežasties, dėl kurios reikėtų keisti galiojančią sistemą. Bet mes taip pat pripažįstame, kad audito rūmai pateikė pakankamai pagristų pastabų. Kitaip sakant, mes negalime užimti vienareikšmiškos pozicijos, oi ne, viskas puiku toje ataskaitoje arba viskas blogai. Tikrai yra gerų dalykų. Labai pritariu tam, kad reikia aiškiai atskirti paramą pagal programas nuo paramos pagal kaimo plėtros programas, kurios egzistuoja bendrosios žemės ūkio politikos rėmose. Manau, tai teisėtas reikalavimas. Bet jeigu yra skiriamoje pinigai vyno sektoriui ir vynoginams pagal uh, antrojo ramščio programas, tai neturėtų būti daroma iš pirmojo ramščio paramos lėšų fondų. Manau, kad e, biudžeto kontrolės komitetas rimčiau irgi panalizuos ataskaitą ir tikiu, kad e, Europos parlamento reakcija ir ataskaitos vertinimas bus visiškai aiškus. Ačiū. Kągi, panašu, kad um, šią diskusiją galime baigti. O dabar galime perėti prie kito klausimo. Ir pirmiausiai noriu padėkoti Žemės ūkio generalinio direktorato generalinio direktorius pavaduotojų, kad jis šiandieną dalyvavo mūsų posėdėje. O ir, kaip sakiau, galime pereiti prie kito klausimo. Kviečiu prie stalo specialistus ir tuos, kurie pristatys klausimą. Gal reikėtų kreiptis pirmiausia į tyrimą likusius autorius, bet kol susėsime vienos minutės per traukėlę.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 kontekste ES ir JAV prekybos susitarimo. Iš tiesų, Europos parlamento požiūris yra labai svarbus. Jūs žinote, kad e, derantis su amerikiečiais e, yra deramasi dėl tam tikros prekybos ryties partnerystės ir investicijų ryties partnerystės. Dėrybos prasidėjo birželį Ir e, dažnai e, užsimenama, dažnai mes girdime, kad svarstant žemės ūkio klausimus susidurėme su tam tikrais politiškai jautriais dalykais. E, dabar iš karto norėčiau Jums pristatyti Gabrielių Feldermarį, kuris ir pristatys tyrimą, kurį atliko kartu su Žan Kristijanu Biuru ir Žan Furei. Taigi tikiuosi, kad e, jūs visi trys jau žinote, kaip pristatysite tyrimo rezultatus, kas pradės pirmas. Tai iš karto tam ir suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad domitės mūsų atliktų darbų. Esu Gabrielis Felbermajeris. Pristatysiu jums e, statistinių duomenų susijusius su mūsų žemės ūkio produkcijos eksportu į jungtinės valstijas. Toliau mano kolega Jean Furė pristatys modeliavimo, kuris buvo atliktas Paryžiuje, rezultatus ir galiausiai kalbės ponas Jean Kristof biuro, kuris pakalbės apie galimybės ir galimą riziką. Taigi, pirmiausia, duomenys. Mes visi žinome, kad žemės ūkis BVP požiūrių Europoje nesudaro didelės dalies, kažkur apie 1 procentą, jungtinėse valstybėse apie 8 procentus. Taigi, 1,8 procento. Taigi, mes visi žinome tuos skaičius, tačiau žemės ūkis yra ta jautri dėrybų sritis. Kodėl? Todėl, kad žemės ūkio sektorius yra susijęs su kitais sektoriais, su maisto pramone. Ir mes žinome, kad žemės ūkis yra labai svarbi sritis kaimo plėtros atveju tiek jungtinėse valstijose, tiek e, Europoje. Nemažiau žemės ūkio sektorius yra svarbus sveikatingumo požiūrių Todėl dėrybos dėl žemės ūkio su amerikiečiais vyksta yra svarbios, juo lab, kad neturime pamiršti mūsų įsipareigojimų PPO ir tų a, ginčytinų sprendimų, ginčių, kuriuos mes su amerikiečiais turėjome PPO, na, pavyzdžiui, dėl bananų. Bet kai kurie klausimai dar praeitėje buvo įspręsti. Taigi, statistiniai duomenys, kaip keitėsi prekyba žemės ūkio srityje per pastaruosius du dešimtmečius. Pirmiausia, tai yra ž... neapdoroti produktai tokie kaip mėsa, grūdai ir taip toliau. Skaidrėje jūs matote mūsų eksportą į jungtinės valstijas, tai tikrai nedidelis, jo nedidelės apimtis 1-2 milijardai eurų per metus, bet to eksporto augimas jau nestebimas daugelį metų. Taip, mes, e, kalbant apie importą, taip ir pastaruosius du dešimtmečius importas mažėjo. 10 milijardų eurų sudarė importas 96 metais, o pastaruoju metu kažkur apie 5 milijardus, bet tai dėka naujai atsiradusių rinkų, tokių kaip Brazilijos rinkai, kuria eksportuojami gyvi galvijai. Taigi, didžiausias dėmesys, ko gero, turėtų būti skiriamas perdirtiems produktams, nes perdirbtų produktų eksportas jungtinės valstijas tikrai augo. 92 metais jis sudarė 6 milijardus eurų, o 12 metais jau 14 milijardų eurų. Tačiau iš jungtinių valstijų į Europą netiek daug perdirbtų produktų visgi yra eksportuojama. Taigi, jeigu palyginsime žaliavas, žalią produkciją su perdirbta produkcija, tai pamatysite, kad apimtis nėra tokios labai didelis ir augimas nėra didelis. Ir tik perdirbtų produktų srityje ES prekybos saldo yra teigiamas kažkur 9 milijardai eurų. Nors praėjusio šimtmečio paskutinio dešimtmečio pradžioje a, mūsų prekybos a, balansas buvo neigiamas ir deficitas darė 7-8 milijardų. O dabar jisai teigiamas ir a, saldo mūsų naudai 7-8 milijardai. Taigi, žemės ūkio ir maisto produkcijos eksporto apimtis palyginti su kitais sektoriais nėra didelis, nesakysime, mašinos. Jūgi eksportuojame beveik keturis kartus daugiau. O kalbant apskritai apie eksportą į jungtinės valstijas, tai žemės ūkio produktai ir maisto produktai sudaro vos 4 procentus bendroje eksporto struktūroje. 15 milijardų eurų sudaro netiek jau daug, o 0,12 procento ir jeigu staiga jav rinka užsidarytų, tai ne kažkiek čia mes ir nukentėtumėm. Kalbant apie sąlyginą JAV rinkos svarbą mūsų gamintojams ar pirkėjams, tai situacija atsispindi šioje skaidrėje. Bendra prekyba, na, sakykime, raudonoji punktyrinė linija, rodo žemės ūkio maisto produktų importą į JAV pradėjome 92 metais, importas sudarė apie 22 procento, o dabar tik 10 procentų. Pavyzdžiui, žemės ūkio žalivinių medžiagų importuojama. Kaip matote, mažėjimas labai akivaizdus. O kalbant apie perdirbtus maisto produktus, perdirbtus žemės ūkio produktus, tai vėlgi matome, kad Amerika kaip pirminė importo šalis, jos arba gana menka. Ir šiandien importas sudaro apie 6-7 procentus. Taigi kritimas, sakysim, žaliavos atveju buvo labai akivaizdus, na, perdirbto maisto produktų srityje netoks akivaizdus ir um, dabartiniai pardavimai taip pat nesudaro didesnės dalies. Tačiau, nepaisant tokio sąlygino prekybos su JAV sąlyginos prekybos su JAV šioje srityje svarbos, reikia pasakyti, kad tai a, antra pagal svarbą žaliavinės kilmės a, produkcijos rinka. Pirmoje vietoje Brazilija, aišku. Yra, aišku, valstybės narės, kurios labai priklauso nuo žemės ūkio eksporto, kitos mažiau. Raudonas spalva pažymėta šioje diagramoje bendra padėtis Europos Sąjungoje. Taigi matote, kad kažkur 7-8 procentai pas mūsų daro eksporto apskritai, bet jeigu jūs pasižiūrėsite į Baltijos šalis arba į Daniją, tai jų eksporto struktūroje um, maisto produktai, žemės ūkio produkcija sudaro labai svarbę dalį. O sakysime, Slovakija labai nedaug. Ir jeigu TTIP dėrybų atveju kažkas įvyks ne taip, kaip planuojama, tai tada kai kurios valstybės narės gali nukentėti rimčiau. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad ES žemės ūkio maisto produktų eksportas į JAV sudaro apie 15 milijardų eurų, tai yra 4 procentai bendroje eksporto struktūroje, tai sudaro 0,12 procentų bendros Europoje sukūriamos pridėtinės vertės ir ES žemės ūkio ir maisto produktų prekybos. Balansas su JAV yra teigiamas. 5 milijardai viso. Per pasaruosius beje du dešimtmečius pati dinamika prekybos su JAV kito nežymiai. Antra mūsų tyrimo dalis yra susijusi su jau konkrečia prekyba su JAV. Ir mes bandėme panalizuoti, kodėl prekybos apimtis vis tik tai tokios menkos, kodėl dinamika prekybos tokia menka. Ir pirmiausia, reikia pasakyti, kad palyginti su kitomis ekonomikos veiklos sritimis, žemės ūkio ir maisto sektoriaus srityje žalivinių medžiagų muitai yra pakankamai aukšti. Ir jie sudaro apie 12,5 procentai. JEF nustatė žemesnius muitus ES produkcijai, negu mes, kad esame nustatę. Ir apskritai, jeigu palyginsime žemės ūkį su pramonė, tai jūs matote, kad žemės ūkio muitai, muitų tarifai yra daug, daug aukštesni. Taip pat yra tokių sričių žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose, kurios, na, galima sakyti, išskirtinės ir muitų mokesčiai ten yra visiškai kitokie, jie labai aukšti nustatyti maksimalus muitai, tai yra tabakas, pieno produktai ir cukrus. JAV nustačiusi maždaug 20 procentų tarifus, o ES iki 40 procentų net nustato muitus importui. Taigi e, tarifai jau visai kitą istoriją palyginti su pramonės kitomis sritimis. Pagrindinė visgi diskusija dėl muitų tarifų nevyksta. Pagrindinė diskusija vyksta dėl netarifinių priemonių ir galimų pasiekmių sakykime, sanitarijos, fitosanitarijos priemonės, kurios yra skirtos apsaugoti žmogaus, gyvūnų ir augalų sveikatą, užtikrinti ge, saugę aplinką, laukinę gamtą ir žmogaus saugą. Taip pat deramasi ir dėl techninių barjerų priekybai. Ir visa tai susijęs su standartizuotais produktais ir vartotojų informacija. Ir problema kokia? ir politikos formuotojai, ir tyrėjai bando apibriežti netarifinius barjerus, atski, įvertinti juos ir tada jau bus bandoma nustatyti, kokios taisyklės ar įstatymai ar taisyklių atskiros dalis nepagristai riboja prekybą ir neduoda to teigiamo poveikio, kokį tokios priemonės turėtų duoti. Žinome, kad netarifinės priemonės daugiausiai veikia žemės ūkio produktus, o sanitarinės, fitosanitarinės priemonės abipus Atlanto iš tiesų daro didžiulį poveikį tiek žemės ūkio produktams, ypač jeigu juos palyginsime su nežemės ūkio produktams produktais, na, kad ir mašinomis, bet mašinos šiandien aktualus dalykas. Jeigu mes panalizuosime, tai pamatysime, kad egzistuoja du labai svarbus dalykai žemės ūkio ir maisto pramonės srityje, bet nepamirškite, kad yra sektorių ir be žemės ūkio, kuriuose netarifiniai e, tarifiniai barjerai irgi yra nemažiau svarbus. Kaip apskaičiuojami netarifiniai barjerai? Na, nesiplėsiu per daug šiuo klausimu, bet netarifinės priemonės sudaro kažkur 50 procentų, bet jos gana skirtingos, jeigu palyginsime JAV ir Europos Sąjungą. Taigi tarifinės ir netarifinės priemonės. Tai netarifinių priemonių daugiau taiko Junktinės Amerikos valstijos. Skaidrėje yra pateikimas vidurkis, sakykime, ir tai yra a, pagal vertę nustatomų tarifų ekvivalentai netarifinių priemonių atveju. Žemės ūkio sektoriuje ir maisto pramonėje tokie tarifai yra daug didesni ir tos priemonės daug griežtesnės negu kitose sritise. Taigi, ką norėjau Jums pasakyti? Pirma, ES žemės ūkio ir maisto produkto muitų tarifai sudaro apie 12 procentų ir tai yra šešis kartus didesni tarifai negu uh, apdirbamojoje pramonėje ir didesni negu JAV importo tarifai. Toliau, patys aukščiausi tarifai yra nustatyti mėsos ir pieno produktų sritise, jie viršė 40 procentų. Ne, bet netarifinių barjerų išlaidos yra kur kas ženklesnės, nes jos yra 50 procentų daugeliu atveju didesnės už uh, tas išlaidas, kurios patiriamos dėl muitų. O pavyzdžiui, mėsos, pieno produktų, grūdų ir daržovių sektoriuose apskritai tai sudaro 60 procentų. Todėl ES ir JAV, ES ir JAV daug jautriau reaguoja į šiuos klausimus. O toliau modeliavimas ir mano kolega jį pristatys. Dėkoju, turint galvoje, kad turime dabar netarifinių priemonių įvertinimą. Galime pakalbėti apie kiekybinę analizę. Analizę prekybos ir investicijų susitarimo tarp ES ir JAF ir naudosimės modeliu, kuris vadinasi Mirage. Jūs visi žinote, kad dėrybos tęsiasi nuo praėjusios vasaros, kol kas rezultatai neaiškus ir tiksliai nežinoma, koks tas susitarimas bus ir ar iš vis jisai bus pasiektas tarp JAV ir Europos Sąjungos. Taigi mes čia pabandysime pagalvoti apie potencialaus tokio sustarimo galimybę, kuris gali, būtų, gali būti, gali reikšti maždaug 25 procentų sumažinimą netarifinių priemonių ir mes savo modeliavime e, taip pat visiškai išėmėme tarifus ir taip pat alternatyvius scenarius apsvarstėme Šiandien pristatysime tik vieną, o kiti scenarijai yra šiame pranešime taip pat apžvelgti. Taigi, čia mes kalbame apie tai, kad tik tarifai yra e, panaikinti, o netarifinės priemonės neliečiamos. Matote grafiką ir matote planuojamą e, prekybos apimti 25 metais, jei būtų tas prekybos ir investicijų sustarimas ir jei nebūtų. Mėlyna spalva, jei nebūtų pasiektas sustarimas, o geltona spalva, jei būtų pasiektas šis sustarimas. Ir matome, kad žemės ūkio ir maisto sektoriai labai nedidelę dalį toje prekyboje sudaro lyginant su pramoniniais e, produktais ir prekyba pramoninė gamyba. Bet tie geltoni procentai rodo, kiek relatyviai eksportai, kiek santykinai išauktų eksportas ir žemės ūkėje tas eksportas galėtų ženkliai išaukti, lyginant su dabartinė situacija. Išauktų maždaug 50 procentų eksportas iš ES į JAF ir du kart eksportas iš JAF į ES. Čia matote atskirus sektorius. Ir matote, kiek atsirastų papildomos priekybos, jei tas susitarimas būtų pasiektas. Procentais pateikti šie skaičiai. Gabrielius sakė, e, kokie yra sektoriai, kurie labiau apsaugoti įvairių, ir, e, įvairių priemonių ir matote, kad kaip, pavyzdžiui, raudonos mėsos eksportas išauktų penkis kartus bet pats bendras kiekis nebūtų didelis, kadangi šiuose sektoriuose apskritai labai mažai yra eksportuojama. Ir sudarytų, pažiūrėjau, raudonosios mėsos e, eksportas tik 44 milijonus eurų, net keturis kart padauginus. Eksportai iš JAV į ES čia uh, skirtumai didesni tarp atskirų sektorių, ypač, pavyzdžiui, penininkystės sektoriuje, net jei procentų yra labai daug, net jei procentaliai labai daug padidėtų, bet realia apimtimi ta priekybos apimtis vis tiek nebūtų didelė. Dabar matome abi šias lentelės, abu šios grafikus vienoje skaidrėje. Ir kaip jau minėjau, procentaliai prekyba atskirose sektoriuose labai išauktų, bet apimtis jos realiai nebūtų didelės. Kitas maistas, kiti maisto produktai, tai būtų, pavyzdžiui, pagaminta žuvis, daržovės ir sultis – o iš ES pusės būtų gėrimai ir tabakas, tai šie sektoriai padarytų įtaką priekyba šiais, šiuose sektoriuose ženkliai padidėtų, o kitose sektoriuose padidėjimas būtų nedaugiau kaip vienas milijardas eurų. Aišku, kad eksportas uh, yra laisvos priekybos tarp JAV ir ES tikslas. Ir matome šioje skaidrėje, kad žemės ūkio sektoriaus pridedamoji vertė po sustarimo padidėtų, bet labai nedaug, 0,4 procentais, remiantis tuo etaloniniu scenarijumi, ES prarastų pridedamąją vertę, nors ir išauktų eksportas į JAV, e, bet kai, kurie, kai kurios vidaus rinkoje naudojamos ES prekės, galėtų būti pakeistos e, gaminiais produktais iš JAV, taigi realiai ES e, pajaustų tą, realiai būtų nedidelis priedamosios vertės sumažėjimas. Taigi, ką galėtume apibendrinti, kalbėdami apie kiekybinę analizę, kad žemės ūkio eksportas daro labai nedidelę apskritai padidėsiančio eksporto dalį. Ir nors pasirašius sutarimą priekyba labai išauktų, bet kadangi kalbame apie labai mažus lygius, didelės įtakos tam nebūtų, papildomi eksportai sutelkti tik atskirose e, sektoriuose. Papildomas tas eksporto ženklus augimas Um, kuris turėtų šiokį tokį poveikį, yra tik tai atskirose sektoriuose. Dabar suteiksiu žodį toliau savo kolegai Žanui Kristofui. La modélisation euh, était sur des secteurs assez agréables. Modelius, e, kaip jau mm, buvo minėta, e, taikėme atskiriam sektoriam ir e, buvo kalbama apie 25 procentus, 25 procentų pasikeitimą susijusi su netarifiniam priemonėm. Dabar reiktų pakalbėti apie ES galimybės pateikti į rinką, e, jei tas sustarimas būtų pasiektas, ir taip pat apie rinkų e, konvergencijos ar suderinimo priemonės, bei apie Europos e, taisyklių ir reguliavimo sistemų įtaką. Dabar kalbant apie komercinės galimybės, kurias ta sutartis galėtų suteikti Mes manome, kad e, ji būtų naudinga žemės ūkio sektoriui, kai būtų galima padidinti Europos eksportą į JAV, bet tas padidinimas e, būtų gan ribotas. Pirmiausia, tai žemės, tai pienininkistės sektorius perdirbtas pienas, perdirbti pieno produktai ir neužtektų uh, Ir dabar tiem eksportam ne tik trukdo muitai, bet yra ir kitos priemonės, e, kurios neleidžia daugiau eksportuoti. Tai pasirašius sutartį būtų geresnės eksporto galimybės į Amerikos rinką. Jei pasižiūrėtume, e, kokios kainos buvo JAV ir Europos Sąjungoje, cukraus sektoriuje, tai ES e, galėjo per pastaruosius metus nemažai cukraus eksportuoti į JAV. Bet čia neigiamą poveikį e, šiam sustarimui ES gali turėti etanolio ir izogliukozės gamintojai JAV. Jei tokia sustaris, sutartis būtų uh, pasirašyta. Toliau mėsos pusgaminiai, čia reikia neužmiršti sanitarinės hygienos situacijos JAV ir čia muitų sumažinimo, norint ženkliai padidinti tokį eksportą, neužtektų. Vynas konkurencingumo iškraipimas. Dabar Europos vyno gamintojai susiduria su problemomis eksportuodami vyną į JAV, jei e, dėrybos dėl šios sutarties teigiamai išspręstų e, geografinių nuorodų apsaugos klausimus, tai tada Europos gamintojai galėtų lengviau patekti į JAF rinką, nes yra, nes, pavyzdžiui, būtų JAV atitinkamos agentūros, kurios dabar JAF yra atitinkamos agentūros, kurios išduoda leidimus eksportuoti mėsos ar kitus produktus iš Europos į Ameriką. Ir jei tos dėrybos e, sutartis dėl e, prekybos su JAF būtų sėkminga, tai tada tų kliučių eksportuoti gaminius į JAV sumažėtų. Toliau, ar yra rizika Europos žemės ūkio sektoriui? Čia mes išskiriame kai kuriuos sektorius, kur JAV yra labai konkurencinga ir e, sektorių liberalizavimas galėtų sukelti problemų ES vidaus rinkoje. Ir pirmiausia, tai yra mėsos sektorius, e, jautienos sektorius turiu galvoje mėsai auginamus galvijus, jei e, būtų e, pateikti reikalavimai, kad nebūtų naudojami hormonai, auginant tokius gyvūnus, tai JAV galėtų puikiausiai e, pradėti gaminti, e, pradėti auginti e, galvijus nenaudodama hormonų ir taip pat karvės, kurios penininkystėje, penininkystėje auginamos karvės, JAF irgi galėtų pakankamai didelius kiekius tokių karvių į Europos Sąjungą eksportuoti. Dabar tarifai e, šią rinką reguliuoja. Toliau kitas sektorius yra e, vištiena. Importas iš JAV galėtų pakeisti Tailando ir Brazilijos e, paukštieną. Izogliukozės sektorius. Kaip žinote, gėrimai JAV saldinami kukurūzų cukrumi, kuris yra pigesnis negu runkelių cukrus. Dar norėčiau keletą punktų paminėti. Tai yra konkurencingumo aspektai, nes JAV ir ES taiko skirtingas priemonės, pavyzdžiui, kalbant apie raktopaminą, mėsos gamybą ir kitus dalykus. Ir čia ES gamintojai galėtų turėti kainų pranašumą. Kalbant apie riziką žemės ūkio politika e, yra naudinga kiekvienos šalies gamintojam. Amerikiečiai sako, kad jei bus sudarytas TTIP susitarimas, tai jie skundžiasi, kad Europos žemdirbystės sektorius yra labai stipriai remiamas. Bet negalima tokios išvados tiesiai išviesiai e, teikti nes Europos Sąjunga, kaip žinote, teikia atsietąją paramą ūkininkam. Jei e, manoma, kad reikalavimų suderinimas, harmonizavimas nebus toks paprastas ir gali kilti daug problemų, taip pat ir žemės ūkio maisto produktų srityje, pavyzdžiui, pesticidų naudojimo reikalavimai, nes abiejose Atlanto pusėse reikalavimai yra labai skirtingi. Abipusio pripažinimo nuostatos, abipusio pripažinimo dalykai, kurie naudojami uh, sėkmingai ES rinkoje, nėra taip lengvai pritaikomi e, šioje sutartyje su JAV. Yra tie neigiami ir teigiami sąrašai e, ir apskritai išeities pozicijos šiuose srityse yra labai skirtingos. E, prekyba tarp ES ir JAV nėra ženkli, ir prekybos apimtis mažėja. Per pastarosius metus buvo jaučiama stagnacija, pirmiausia tai dėl muitų ir dėl tam tikrų reglamentavimo, reguliavimo e, nuostatų. Ir kalbant apie sutartį, tai jinai e, suteiktų ir galimybių, bet ir riziką daugelie sektorių, ypač uh, Čia turiu galvoje įstatyminę bazę. Kavę prezentaciją. Norėčiau padėkoti trims ekspertams, mūsų prelegentams. Labai įdomu pristatymą. Žinoma, galbūt ne pats e, geriausias metas dabar tam aptarinėt šią popietę. Išgirsta informacija labai įdomi, bet ir sudėtinga. Toliau vyks diskusija. Klausimai atsakymai, Aran Garcija. Pirmiausia, sutikime žodis po to, ponai Agnim. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti ekspertams už pristatymą, už darbą, atidžiai klausiausi. Matau, kad ir jie daug darbo uh, įdėjo besirinkdami šios dienos sustikimai. Muitų tarifų panaikinimas arba bent 90 procentų panaikinimas, manomas 10 procentų liktų tam tikriam produktam. Žinoma, tai labai gerai. Kita vertus yra kita problema. Ir e, didėjo kai kuriuose sektoriuose svarbiose Ispanijai, tai būtų administracinės kliūtis, daugiausiai e, tai susijęs su sveikatos, fitosanitarijos reikalavimais. Todėl reikia gilintis į šitą klausimą ir norėčiau išgirsti šiek tiek plačiau apie tai, kadangi tai bus labai svarbu kai kuriems mūsų produktams Ir e, iš tiesų neturėtų būti taip, kad reikėtų baimintis tokių kliučių. Kitas dalykas yra maisto sauga, e, gyvūnų sveikata. Reikia susitarimo tarp e, dviejų stambių blokų, dėl to antraip bendrijos gamintojai apskritai ūkininkai, bet ypač tie, kas užsiema kalvininkistę, pralaimės sudarius tokią sustarimą. su Šiaurės Amerika. Vynas, aliejus, actas, visa tai jiems gali būti labai naudinga. Tačiau reikia išspręsti problemas prie sienų, nes tai labiausiai neramina atitinkamas sektorius. Kita vertus, galimos ir neigiamos pasiekmes, pavyzdžiui, galvijams Mane neramina, kad čia galimas neigiamas poveikis. Jeigu pažvelgtumėm į dėrybas, pavyzdžiui, su Kanada, Merkosiūro valstybėm, paukštininkystės atveju ir jautinas atveju tai buvo naudinga. Europai. Kaip e, būtų galima užtikrinti, kad čia nebūtų pralaimėta sudarius šitą svarbų sutarimą, kaip būtų galima e, atsisakyti šitų reikalavimų, kurie dabar yra kliūtis. Ačiū. Žodžio paprašė apie 12 narių pasižymėjom visus, norėčiau susikoncentruoti, paprašyti susikoncentruoti į e, klausimus, kuriuos norit užduoti ekspertam. Kad būtų vertinga šita diskusija, kad e, būtų galima aptarti visus svarbiausios klausimus. Taigi, kaip sakiau, prašau užduoti konkrečius klausimus. Pirma, ponas Agniu, patom ponas D. Ačiū pirmininkė. E, turiu E, rimtą klausimą. Pirmajam kalbėjusiam iš dešinės kalbėjote apie netarifinės priemonės, netarifinės kliūtis e, e, taikomas importuojantiem grūdam. Gru, E, ja, tos priemonės galėtų prilygti 50 procentų tarifų. Galbūt galėtumėt pateikti bent vieną pavyzdį netarifinės priemonės e, tai, taikomas jav išaugintėm e, grūdam, kurie būtų importuojami. Aš ne, ne, ne, negaliu dabar prisiminti nei vienos priemonės. Tai negali būti genet, genetiškai modifikuoti būti, nes tai, tai yra daroma. Kitas dalykas, kurį būtų galima svarstyti standartai. Ta pavyzdį anksčiau e, kėliau e, komitete. Jungtinėje karalystėje 50 procentų parduodamų kiaušinių yra e, padėti dėdeklių laikomų ne narvuose. Ir tokie kiaušiniai turi būti nu, nu, nu, nuplauti ir turi būti Ne, neplauti ir nevaškuoti. O jav plaunami tokie kiaušiniai yra ir vaškuojami. Tai kas nuspręs, kokie tie kiaušiniai yra? Nes dabar, pavyzdžiui, yra mm, labai e, didžiulė klita, šimtaprocentinė praktiškai. Ponas Desas, vato ponas Kaislingas. Ačiū, pristatymai labai įdomus. Pirmasis prelegentas minėjo, kad bus galimybių pieno sektoriui. Daug metų uh, dirbau kooperatyvinės pieninkistės sektoriui, tiekėme ir JAV, po to rinka sugriuvo, pasikeitus e, dolerio ir euro kursui Taip pat dėl to, kad e, JAV atsirado administracinės kliūtės, buvo padinti tarifai, visokių reikalavimų buvo pritaikyta, kur mes negalėjome įvykdyti. Ir kaip ir e, Australijos atveju, pavyzdžiui, buvo tokie kokybės standartai, kurių niekas negalėjo patenkinti. Tai amerikiečiai garsėja tuo nuolat, dėgia naujas idėjas, kad galėtų tik tai neleisti importuoti. Kokias galimybės jūs išvelgėt, kad e, tai būtų tinkamai reglamentuotas terme? Antrasis prelegentas minėjo subsidijas e, Europoje dėl to priimami sprendimai. Ir žinote, kad e, JAV ūkiai kur kas didesnė negu Europoje. Pavyzdžiui, mane stulbina tai, kad e, ten yra atskira draudimo sistema kas, ketvi, kas, ketvi, kas ketverius metus, e, kaip ir prezidento rinkimai maždaug ta sistema e, veikia, e, ten didžiulės problemos yra ir e, subsidijos turi būti mokamos lapkritį, kaip tik tuo metu, kai išrenkamas prezidentas. Tai na, galima sakyti, kad amerikiečiai labai išmintingai <laughs> rūpinasi savo žemės ūkiu, jeigu pažiūrėtumėm, kaip daroma, pavyzdžiui, Kalifornijoje, galbūt į tą, į tą patirtį reikėtų pasigilinti Bruselėje E, komitetuose. Čia kalbame apie dvigubą apsaugą, siekiant apsaugoti aplinką. Pasižiūrėkime, kas daroma Kalif Kalifornijoje, tai kaip galima sutarti tokiam aplinkybėm. Ponas Haslingas, po to ponas Ačiū. Na, tiesą sakant, tai jau anksčiau reikėjo padaryti, o ne darybų metu. Mes, aišku, nedalyvavom darybose, nesam tiesiogiai atstovaujami, bet čia daug aptarintinų klausimų. Uh, vienas ryčių, tai pavyzdžiui, e, muitų mažinimas, kas yra ir ne, e, netarifinė sritis. Tai ką mums išmesti visus reglamentus skirtus, e, pavyzdžiui, hygienai, o kai bus su gyvūnų gerovės reglamentais, mes ką turime juos tiesiog išmesti iš šiukšlyną. Iš ką pasakysime amerikiečiam, pakelsime savo standartus. Gal, gal jūs galite pasakyti, ar nebus taip, kad bus daromas spaudimas kaip ir mažinti standartus? na, neįtikinsime amerikiečių, e, kad valgytų e, sūrius pagamintus iš žalio pieno, nors standartų ir nėra toje srityje. Na, bet kokiu atveju, ką norėčiau išgirsti iš jūsų, kam galų galėtų tai bus naudinga? Ar Europos ūkiams, kokiem ūkiam, e, kokiam gamybos struktūrom, kas iš to šloš, kas praloš? amerikiečių ūkiai didesni negu Europoje, išloš didesni ūkiai. O ka, kas iš to išloš Europoje? Ir koks bus poveikis, nes kažkasgi išloš, kažkas ne. Dar vienas dalykas, ko jūs neminėjot. kaip bus ateityje su kainom žemės ūkio produktų. Ačiū. Ponas Andriu. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjam. Jie greitai pateikė tą, greitai pristatė tą dokumentą. Trečiasis kalbėtojas, jei būtų liberalizacija be globalizacijos, tai ES kiltų didelė rizika. Ir taip pat sakote, kad harmonizavimas, e, suderinimas gali kelti labai didelių problemų. Ar jūs manote, kad tas harmonizavimas, tas suderinimas apskritai yra įmanomas ar ne? nors suprantu, kad tai būtų sudėtinga. Dėkui. Dziękuję pani prezydent Madines, następnie pan poseł Nikolson. Ačiū. Pane Maginės, po, po to vanas Nikolsonas. Ačiū už pristatymus. Mano klausimas būtų dėl jautienos. Man atrodo, kad potencialiai uh, E, nuo laisvos prekybos sutarimo gali nukentėti karvių žindenių sektorius. Ar jūs įvertinot, kokios e, socialinės ekonominės pasiekmes, ekonominės pasiekmes galimos Europos žemės ūkio, nes aš žinau, kad ir Airija dabar patiria tokią spaudimą būtent žemės sektoriui ir turbūt ir kitose valstybėse narėse taip pat yra. Kitas dalykas yra um, Europos žemės ūkio konkurencingumas palyginti su, su JAV. Uh, Jūs nagrinėjate statinį modelį. Ar e, įsivaizduojat, kaip Europos žemės ūkis galėtų veiksmingai konkuruoti e, tose sritėse, kur dabar nepajėgus esam konkuruoti? Ir trečias klausimas būtų e, dėl suderinimo, harmonizavimo, kalbant apie standartus, ar, ar didinami ar mažinami tie standartai bus, kad būtų suderinta, gal, gal galėtumėt pakomentuoti, dėkui. Ačiū, ponas Nikolsonas. Po to, po to ponė Sandra. Ačiū, pirmininkė. Na, ponė Maginės jau uždavė vieną mano klausimą. nėra abejonių, kad e, visas sritis e, susijusi didelė rizika kartu dideliam galimybėm. Jeigu paskaitytumėm spaudą, pasiklausytumėm žiniasklaidos, tai, tai iš tiesų tai galima galvoti, kad Europai daug ko bijotis reikia, bet iš tiesų galimybių yra daug, nes e, e, iš tiesų dar dėrybos nėra baigtos dėl žemės ūkio. Bet e, čia turbūt klausimas toks, ar stiklinė pustuštė ar puspilnė yra. Aš manyčiau, kad potencialas didelis. Ir norėčiau pritarti tam, kas sakė pane Maginės. Manyčiau, kad atlikus BŽP reformą, e, karvių žindenių sektorius patiria didžiulį spaudimą. Tai e, iš tiesų e, jeigu bus taip, kad bus tai sunaikinta, tas sektorius sunaikintas, iš kur gausim jatiną. Ir toliau klausimas dėl kiaušinių buvo minėtas. Aš norėčiau sužinoti dar, kokia padėtis yra su keuliena, nes aš žinau, e, e, e, Kanadoje atsitiko taip, kad ją išstūmė iš šito sektoriaus Kanada ir vištiena taip pat yra vis, vis, tas rytis, kur, kur labai didelis nerimas yra Europoje. Tai e, turime eiti e, į, į priekį. E, yra, yra aišku, turime būti atsargus ir rūpintis Europos ūkininkais. Ačiū. Pane Senra, po to panas Jaras. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, turim prieš akis skaičius. Jie nėra neutralūs matyti skaičiai atrodo e, atspindi tai, kaip šaltai komisija derasi dėl sutarties, kuri turės tokį didžiulį poveikį piliečių gyvenimui, ūkininkams visam pasaulyje. Ir kadangi kalbam apie skaičius, tai man įdomu sužinoti, kam bus naudinga priekyba maisto produktais ir čia, ir jav. apie kokį maistą kalbame. Apie maistą, kuris gali būti gaminamas arba Europos Sąjungoje, gamintų e, mūsų ūkininkai, mūsų piliečių vartojimui, arba amerikiečių ūkininkai gali gaminti savo piliečių vartojimui. Tai iš tiesų jūs manote, kad dabar yra tokia e, situacija, kai tokia didžiulė klimato kaita, e, naftos kainos, tai iš tiesų ar įmanoma bus tokia E, gamybą, nebloginant aplinkosauginės padėties. Ir remiantis jūsų e, pateiktais skaičiais, nors kiek kainuos tai, kad smulkus ūkiai bus sunaikinti Europoje ir kokia, kokia kaina bus, kalbant apie poveikį mūsų sveikatai. Na, e, kalbant apie gamybos taisyklės, tai galbūt na, nežinau, galbūt galite kažkaip tai skaičiais įvertinti E, socialinę kainą, kainą, kainą sveikatai, e, poveikį ūkininkams. Ir iš jūsų būtų įdomu sužinoti, ar jūs manote, kad dabar mūsų išgyvenama situacija, e, turiu galvoje Rusijos embargo produktams iš Europos Sąjungos. Ir tai pastumėjo Europos maisto, maisto gamybos sektoriui į krizę. Ar ir jūs manote, kad uh, tas e, problemos mastas nesukels rizikos apskritai visiems mūsų piliečiam. Ir e, apibendrinant, e, mes kalbame apie gamybos sektoriaus interesus, kalbame apie pesticidus, hormonus, ar, ar nebūtų protingiau apskritai atsisakyti nuo tokios sutarties. Dėkui. Ponas Jaras. Luaso. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin erstmal den äh, Vortragenden sehr dankbar, dass Sie von Chancen und. Ačiū, pane pirmininkė. Esu labai dėkingas, kad mes kalbame apie galimybės ir galimą riziką. Rizika egzistuoja visada. Ir aišku, egzistuoja savi už, savi prieš. Norėčiau kalbėti apie keletą svarbių dalykų Taip, tos dėrybos gali būti naudingos. Bet kaip jūsų nuomonė, ar yra sričių, į kurias dėrybose geriau nelysti ir kuriuose mes nieko nepasieksime? Kitas dalykas, kad girdime kalbas apie taisyklių suderinimą, harmonizavimą. Mes gal to ir norėtume, bet būtų gerai iš anksto žinoti kažką apie tai, kad galėtume pasirenkti. Dabar e, prekybos susitarimas su Kanada. Ar tai yra vienkartinis variantas susitarimo, ar tai yra kažkoks tai pavyzdinis susitarimas? Ponas De Castro ir po to. Ne, pirmininkas atsiprašo, aš praleidau kažką. Ponas Luazov. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš esu pasibaisėjęs e, tuo, ką tik sakė biuras. E, čia prezidime e, sėdintis kolegos, kad Europos žemės ūkio ūkininkai yra daugiau remiami negu JAF ūkininkai. Įrodykite man, įrodykite man, ar iš tikrųjų taip yra, netikiu tuo. Jūs puikiai žinote, kad dėl euro ir dolerio keitimo kurso Aš labai abejoju, ar iš šio sustarimo iš vis mūsų ūkininkai turės kokios naudos. E, Ponas De Castro. Ačiū pirmininkė. Na, kadangi Aš jau gavau galimybę pasisakyti, tai labai norėčiau pirmiausia padėkoti už įdomią informaciją mūsų pranešėjams ir atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Mes tikrai prarandame susidomėjimą um, žalivinės produkcijos eksportu, bet galbūt mus labiau tikrai e, do, e, domintų perdirbtų produktų eksportas iš Europos. Aišku, šalių valstybių narių galimybė šiuo atveju nevienodos. Vienoms kils daugiau rizikos, kitoms e, atsiras daugiau galimybių ir visiškai pritariu tam, ką sakė kolegos apie JAV žemės ūkio įstatymą, ypač apie tą paramą, kuri šioje srityje amerikiečiai, amerikiečiai teikia. 35 milijardai eurų. Bet nepamirškite, kad mūsų skaičiai kitose srityse skiriasi, pavyzdžiui, ūkininkų skaičiai. Amerikos politika daug reikšmingesnė žemės ūkio srityje negu Europos Sąjungos. Todėl, kaip Jūs manote, ką mes galėtume padaryti? Jo lab, kad amerikiečių įstatymė labai didelis dėmesys yra numatytas eksportui, o mūsų BŽUP yra labiau gynybinio pobūdžio politika. Gal jūs galėtumėt kokiu nors patarimu duoti? Nes, man regis, bendrai žemės ūkio politika Europos Sąjunga nuolatos peržiūrė ir tai bus ateityje. O, ponas Būda. Ponas Būda. Na kągi, krizė, kuri kilo dėl Rusijos rodo, kad prekybos susitarimai yra labai svarbus dalykas, skaitant ir prekybos susitarimą su Amerika. Tačiau Europa daug jautriau reaguoja į genetiškai modifikuotų organizmų klausimą nei amerikiečiai. Todėl noriu ir paklausti, ar jūs manote, kad iš Junktinio Amerikos valstybių mūsų rinka gali išaukti GMO kiekis? Mesgi turime savo įstatymus, Ir jūs žinote, kad e, genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimas Europoje yra labai griežtai reglamentuojamas, bet Amerikoje kur kas e, lankstesnės taisyklės. Taigi, kaip e, šiuo atveju? Ar bus kokia nors kontrolė? Na, noriu tik tai pasakyti, kad mes tęsime šią diskusiją rytoj, nepamirškite. Dabar ponas Ropė. Persijungit. Mininkė, Gerbėjai pranešėjai, iš tikrųjų labai gerai, kad vyksta šita diskusija ir mes turėdami laiko galėsim ir šitoj salėje, ir e, kitose aplinkose pasiaiškinti. Manau, kad e, kadangi, kaip ir buvo pristatyta, apimtis e, tarp priekybos šalių tiek Europos, tiek Amerikos nėra labai didelės. Todėl iš tikrųjų yra, manau, ta situacija, kada mes galim neskubėdami aiškintis ir čia turbūt galioja ta taisyklė, kad dešimt kartų matuok paskui e, kirpk arba kirsk. Tai ir kadangi e, šalių struktūros yra pakankamai skirtingos, Amerika yra federacinė e, valstybė, ES yra konfederacija, tai iš tikrųjų Europoje poveikis visai kitoks bus negu Amerikoje. Ir kaip jūs ir sakėt, kad atskiros šalis E, žemės ūkio produkcijos rinkos apimtis yra mažesnės kitų šalių pakankamai didelės tai iš tikrųjų ir tas poveikis bus labai skirtingas todėl manau kad lygiagrečiai reiktų kartu žiūrėti vis tiek be paramos mechanizmų nebus lygiagrečiai reikia žiūrėti jeigu kalbam apie šitą sutartį ir kaip veiks e, europos sąjungos paramos mechanizmai į atskiras valstybes į atskiras šakas būtent e, įgyvendinus tą susitarimą su amerika tai manau labai svarbu ir to nereiktų pamiršti. So, Neuchel. Ponas Nočilas. Pone Nočel, tai yra. Du trumpi klausimai. Būtų įdomu sužinoti, kas jūsų nuomonė įvyktų, jeigu atsirastų geresnių galimybių parduoti pieną, pieno produktus, nes jautienos, galvijienos kainai didesnio poveikio vargu ar galima tikėtis. Poveikio galima tikėtis pieno sektoriuje. Dar vienas dalykas, kad karvių žindenių klausimas yra aktualus. Kitas klausimas. Europos Sąjunga palaiko pakankamai daug prekybos ryšių su trečiojo pasaulio šalimis. Dažnai gana lankščios taisyklės yra nustatomos Ir ar susitarimas su JAV nereikš, kad mes turėsime mokėti kažkokias kompensacijas savo prekybos partneriams iš trečiųjų šalių. Ir apskritai, kaip šis susitarimas gali paveikti ne tik ES, bet visą pasaulinės prekybos sistemą. Toks mano būtų klausimas. Ačiū. Toliau, ponia Moji. Aš iš savo pusės norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį iškėlė kolega Rodrygės. Taip, mes darėmės dėl tokių sutarčių, analizuojame jas, pritarėme joms. Kitas dalykas, kad labai dažnai tokiomis sutartimis naudojamasi tam, kad būtų galima padaryti karjerą o jų pasiekoje atsiranda tik daugiau biurokratijos. Apskritai ES grimsta į biurokratijos liūną, o tai jau yra skandalas. Pirmininkas, na kągi, panašu, kad pasisakė visi įrašyti sąrašą ir dabar, manau, jūs galite atsakyti, bet jums atsakymams skiriama 10 minučių. Nepriklausomai nuo to, kas kalbės, o mes labai susidomėję laukiame jūsų atsakymų. Jūs tiesiog tarpusavyje turite apsispręsti, kas iš jūsų atsakys. Ačiū. Ačiū už labai konkrečius klausimus. Jūs domina tiek daug skirtingų klausimų, kad dešimt minučių tikrai mums per mažai. Taigi pabandysiu atsakyti, bet nežinau, ar atsakysiu į visus klausimus, tikiuosi, kad mane papildys kolegos. Taigi, pradėsime nuo to, ko baigėme. Ponios Noj klausimas. Taip, mūsų tyrimas tikrai rodo, kad susitarimas duotų papildomos naudos žemės ūkio sektoriui duotų naudos visoms valstybėms narėms. Aš manau, kad Slovenija, Kroatija galėtų tikėtis, jog jų eksporto į JAV apimtis išauktų. Dabar poveikis e, e, trečiosio, santykiams su trečiosiomis šalimis. Keletas iš jūsų domisi šio klausimu. Na, žinote, mes į šią problemą Mes šią problemą iškėlėme, kadangi egzistuoja dar nuo praėjusio šimtmečio, šeštojo dešimtmečio įvairios regioninio ligmens sutartis, tai praktika rodo, kad atsiranda tokio tipo sutartims, kaip galbūt bus pasirašyta su JAV, regioninė sutartis pralošia. Na, jeigu pasirašysime sutartį su amerikiečiais, gali būti, kad praloš Brazilija aišku. Viskas priklausys nuo importo, pavyzdžiui, struktūros. Jeigu paimsime uh, sojos pupeles, tai galbūt, jeigu iš Amerikos mes jas importuosime, tai atsisakysime importo iš Brazilijos. Lygiai taip pat, kaip galbūt pasiekoje dėl sutarties su amerikiečiais bus atsisakyta viščiukų importo iš Tailando. Taip, teisingai buvo pastebėta ne kartą, kad egzistuoja rizika, egzistuoja galimybės ir reikia viską tinkamai įvertinti. Todėl dėrybininkams sudėtinga bus rasti gerus sprendimus, o rasti juos reikės. Vienas labai svarbus klausimas, kuris buvo iškeltas, yra kaipgi reikės paremti tuos, kurie dėl susitarimo nukentės, patirs žalos. Aš manau, kad bus tokių uh, grupių Europos Sąjungoje, kurioms susitarimas tikrai neduos naudos. Ir apskritai, aš nežinau, ar žemės ūkio sektorius bendro susitarimo kontekste jau labai išloš. Todėl paramos mechanizmai ir bus naudojami. ES turi visą virtiną įvairiausių paramos mechanizmų sistemų. Taip pat e, ponedės e, pasisakė dėl pieno sektoriaus ir jūs e, klausėte, kokius mes galime siūlyti sprendimus. Bet atsakyti galiu štai ką dėrybų metu bus deramasi dėl viso klausimų paketo. Ir žemės ūkio klausimai tame pakete sudaro tik tam tikrą dalį svarstytinų klausimų. Kažkur reikės nusileisti, kažkur reikės laikytis kietos pozicijos. Žinot, dėrybos visada primena kahalą sinagogos kieme. Ir Svarbu žinoti, kokios yra tos konkrečios raudonosios linijos, už kurių trauktis mes negalim. Taip pat buvo prašyta pateikti netarifinių nu, pavyzdžių grūdų srityje. Na taip, grūdų srityje tokių priemonių nedaug, bet pavyzdžiui, sakysime, akreditavimo vėlavimas. Kukurūzų, sojos atveju, nes šie, šios grūdinės kultūros naudojamos gyvulių pašaruose. Egzistuoja taip pat ir administraciniai barjerai. Mes nekartą ne vienoje vietoje savo ataskaitoje juos minime. Tai irgi netarifiniai barjerai. Buvo pateikta ir konkrečių klausimų dėl karvių žindanių, dėl laisvų ganyklų vištų, viščiukų. Bet dažnai skambėjo štai kas klausimas. O kas išloš? Na, jeigu palyginsite maisto produktų kainas JAV ir ES, rinkoje. Tai vartotojų kainos Amerikos rinkoje yra daug žemesnės. Todėl aš manau, kad ES vartotojai turėtų išlošti ir jiems maisto kainos turėtų būti labiau prieinamos, turiu galvoje ypač skurdžiausiai gyvenančias mūsų visuomenių grupės. Kitas dalykas - mūsų rinkos konkurencijos sąlygos jos automatiškai nepalies vartotojo, bet tam tikrą poveikį vartotojo elgesiui gali turėti. Dar buvo klausima, ar vertinant atsižvelgta į socialinį, aplinkos auginį poveikį įvairioms visuomenių grupėms. Na, aš ir pats norėčiau daugiau apie tai žinoti, bet dėja nuliūdinsiu mūsų ataskaitoje netiek daug apie tai kalbama ir mūsų tyrimas nebuvo tiek platus. Taigi tiek iš mano pusės, o dabar kolegos papildys. Dėkui, atsakysiu į keletą klausimų. Pirmiausia, administraciniai trūkdžiai. Taip, šį e, klausimą daugelis komiteto narių minėjo, visa pažanga, kurią galėtume pasiekti mažindami muitų mokesčius, nebūtų veiksminga, jei administracinių trūkžių nepašalintume. Jei, pavyzdžiui, nereiktų tam tikriem produktam naudoti uh, Mm, būtų galima nenaudoti tam tikrų konteinerių arba nereiktų jų skanuoti, tai tada situacija pagerėtų. Bet jei sumažinsime muitus, bet nepašalinsime administracinių trūkdžių, tai naudos turėsime mažai. Komisija labai mm, nemažą darbą atliko išsiaiškindama, nustatydama, kokie yra tie tarifiniai barjerai. Ir dabar jau aišku, reikia dėrėtis kalbant apie e, sanitarinius reikalavimus gyvūnų gerovės ir kitus įstatymus. Europoje galbūt problemos kyla dėl to, kad labai svarbius ir nesvarbius dalykus suplaukėme į vieną, suplakame į vieną vietą. E, pavyzdžiui, maisto e, sauga ir bakterinis užteršimas Amerikoje e, bakterinės taršos prasme e, problemų dėl maisto produktų saugumo, e, saugaus vartojimo nėra, bet yra kiti dalykai, pavyzdžiui, kaip ryč nuostatų įgyvendinimas, kurie yra daug svarbesni negu nedidelių kiekių chloro buvimas ant maisto produktų ar kokie kiti panašus dalykai, kiaušiniai. Čia yra labai įdomus dalykas. Kiaušinių reglamentavimas JAF ir Europoje labai skiriasi, bet ne viskas paprasta ir Amerikoje. Pavyzdžiui, Kalifornijoje gyvūnų gerovės reikalavimai yra daug stipresni, daug griežtesni negu Europoje ir ją dėl to kritikuoja kitos Amerikos valstybės. Laisvai laikomų vištų kiaušiniai, kalbant apie salmonėlės buvimą, yra šiek tiek labiau rizikingesni negu fabrikuose vištidėse, e, vištų ūkiuose. Ir Amerika uh, E, taip pat ketintų, e, taip pat norėtų užtikrinti, kad jie nepatektų kiaušiniai su salmonėlėmis. Toliau e, ūkininkų rėmimo priemonės, jei kalbėsime apie ūkininkų rėmimo apimtis JAV ir Amerikoje, tai jei mes įskaičiuosime ir tą visą paramą Amerikoje, kuri teikiama specialiais, mm, specialiais voucheriais, pagal kuriuos gyventojai gali gauti maisto, taip vadinamais food check, e, food stamps. Tai e, viską suskaičiavę ir viską sudėję, tai e, iš tiesų tada, ko gero, gausime rezultatą, kad Amerikos ūkininkai yra daug labiau remiami negu Europos Sąjungos ūkininkai. Atsakysiu prancūziškai, pabandysiu greitai atsakyti į du klausimus ir labai skatinčiau išsameu panagrinėti mūsų pranešimą trečiosios šalis, ką mes norime šiame dokumente parodyti, kad tos šalis, kuriuom didžiausia įtaka e, darys ES ir Amerikos sustarimas, tai bus Kanada ir Meksika, nes jos jau dabar turi laisvos prekybos sustarimą su Amerika. Kitiem Europos partneriam tokios įtakos nebus, nebent, pavyzdžiui, Afrikos šiaurės valstybėm, su kuriomis ES prekyba vaisiais ir daržovėmis yra labai e, plačiai vykdoma dėl raudonosios mėsos galiu pasakyti, kad poveikis Europos Sąjungai bus maždaug vienodas, išskyrus Airijai, e, kurios pridėtinė vertė iš šio sustarimo išauktų vienu procentu. Tai nėra kažkai kokie milžiniski skaičiai, bet vis tiek Airijai tai būtų labiau naudinga. kalbant apie valstybės, e, kuriuom tai bus labiau naudinga, tai galbūt Balkanų e, šalims, o Belgija, Baltijos šalis, Airija, Luksemburgas labiau pajaustų neigiamą tada šio susitarimo poveikį. Tie galėčiau pasakyti ir dėkui. E, labai ačiū. Gavome nemažai informacijos ir dabar jau esame geriau informuoti. Dėkoju už išsame analizę. Kalbame daugiausia apie žemės sektorių, žemės ūkio sektorių ir galbūt tas sustarimas nebus labai naudingas, bet daugiau šiandien svarstyti šio klausimo neturime laiko. Norėčiau padėkoti ekspertams, komisijos atstovams. Dabar vyks koordinatorių posėdis, o rytoj visas mūsų komitetas renkasi 9 ryto salėje 4Q2. Labai dėkoju ir dabar pradėsime koordinatorių posėdį keletą minučių suteiksiu kolegoms, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės. Yes, just uh, because I had a question about uh, the, the sector, and in this sector I was just mentioning that